trečiųjų šalių e, įmonėmis. Esą jiems suteikiamas e, konkurencinis pranašumas. Jeigu mes atmesime komisijos pasiūlymą bei jį gražinsime, tai turėsime dokumentą, kurio neįmanoma įgyvendinti ir kuris kainuos labai brangiai. Pirmininkė, balsavimas dėl šio dokumento vyks rytoj. verehrte Kolleginnen, verehrte Kollegen. Mėly kolegos, dabar mūsų darbų tvarkėje ponios Zomer pranešimas informacijos apie maistą teikimas vartotojams. Žodį norėčiau suteikti pranešėjai, ponė Zomer. Gal reiktų palaukti akimirką, kol salėje sulauksime rimties, o dabar žodis ponė pranešėjai Zomer keturios minutės. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė, mėly kolegos. Norėčiau šias keturias minutės minutės išplėsti iki šešių, kurios skirtos man per visas diskusijas, nes per trumpesnį laiką neįmanom pasakyti apie tokią plačią temą. Vartotojai turi teisę žinoti, iš ko sudarytas jų maistas ir tik mm, tokios žinios leis jiems tinkamai apsispręsti, ką pirkti. Egzistuoja daug direktyvų, reglamentų dėl maisto produktų ženklinimo, tačiau nėra visa apimančio uh, ženklinimo reikalavimo. Egzistuojančių įstatymų įvairovė nacionalinių ar ES įstatymų vartotojų yra sunkiai suvokiama. Teisinio saugumo nėra, iškreipama konkurencija, ribojama prekyba bendroje rinko, rinkoje. Dabartinis e, direktyvos pasiūlymas turėtų pašalinti visus šios trūkumus. Mes norime geriau informuoti vairuotojus, turėti geresnius teisės aktus, harmonizuoti rinką bei mažinti biurokratiją. Dėja, komisijos pasiūlymas šių reikalavimų neįvykdo, kadangi daromos neteisingos prielaidos apie vartotojų lūkesčius bei tokie neteisingi reikalavimai dėl 3 mm raidžių dydžio, kas tikrai nepadeda geriau informuotis bei taip pat kenkiama mažoms vidutinėms įmonėms, kurie sudaro 80 procentų maisto rinkos, taip pat jie pažeidžia anksčiau iš, iškeltus tikslus, o dabartinis pasiūlymas leis egzistuoti 27 skirtingom ženklinimo sistemom. Todėl reikia stipriai keisti dabartinį pasiūlymą. Duomenės turi būti įskaitomi. E, šrifto dydis yra vienas iš faktorių. Mums reikia dėl kontrasto, dėl ryškumo šrifto ir dėl, apskritai dėl įskaitomumo turime būti labai aiškus. Taip pat turime užtikrinti galimybę palyginti. Reikia, e, kad būtų galima reglamentuoti maistingumą, pavyzdžiui, šimtui gramų, o ne vienai e, porcijai nes kitu atveju informacija bus iškraipoma, nes vartotojas nesuvoks, kad kalbama apie vieną jogurto indelę, o ne apie šimtą gramų. Mes norime, kad būtų sustelkta ties kilo kalorijomis, kadangi tokią informaciją vartotojas suvokia, o nurodomos porcijos turi būti suvokiamos e, bei priimtinos vartotojui, jos turi būti realios. Negali, kad ženklinimas klaidintų apie uh, E, maisto produkto pobūdį, maistingumą ar e, kitus dalykus. Taigi maisto produktų imitacijos kaip sūrio produktai ar suklijuota mėsa turi būti aiškiai paženklinta. Vartotojas turi žinoti, ką jis perka. Galiausiai e, vartotojas nieko nebeiskaitys, jeigu mes pagrindinę informaciją sugrūsime į vieną vietą, todėl siūlau uh, pateikti maistingumą bei energetinę vertą 100 gramų ir 100 ml, tai būtų realistiška. Taip pat būtina kalbėti apie maistingumo mm, e, išklotines. Tai yra perteklinė priemonė, kadangi e, nėra aiškiai jų nuostatų dėl to, kiek galima suvartoti druskos ar cukraus, visi pateikti duomenys nėra moksliškai pagristi. Kiekvienas e, pateikta, kiekviena pateikta informacija turi būti tinkamai pagrista. Nėra, pavyzdžiui, ir nei gerų, nei blogų produktų. Svarbu yra bendra mytyba, dieta bei gyvenimo būtas. Akivaizdu, kad maisto pramonės gigantai vykdo aktyvę veiklą už maistingumo išklotinės pagalvokime dėl ko. Toliau spalvinis ženklinimas. Tai taip pat ne, neteisingai suskirstytų maisto produktus į geras, gerus ar blogus. Tai yra savavališkas dalykas. Mm, nebus galima tinkai apibriežti šių ribų skirtumų. Be to bus mm, daromas pasirinkimas už nenaturalius maisto produktus, kaip pavyzdžiui, tarsi e, saldiklis yra geriau už natūralų cukrų. Taip pat ir rekomenduojama paros norma nėra aiški. Ji klaidinga, kadangi atsižvelgiama į statistinį vartotoją, bet ne į realų vartotoją. Maničiau, panašus išsamus duomenis duotų naudos tik didžiosiams maisto įmonėms. Mes turime apsaugoti mažuosius gamintojus, pavienius darbuotojus. Tik tai pavy, padės išsaugoti maisto įvairovę Europos Sąjungoje. Mes ją labai didžiuojamės. Taip pat išimtis nefasuotiems produktams turi būti taikoma, kadangi e, smulkių gamintojų produkcija ne visuomet gali būti tinkamai mm, identifikuojama. Toliau Reikia paklausti, ar būtina vartotojai žinoti, iš kur, e, kur, kai, kur pagamintos visos jo vartojimo produkto sudėtinės dalis. Ar tai tai yra tik protekcionistinė priemonė? Turime apie tai pagalvoti. Toliau ženklinimas negali pakeisti sveiko gyvenimo būdo. Mums reikia informuoti vartotoje, kas yra sveikas gyvenimo būdas, kaip reikia teisingai maitintis. Tikrai neteisės aktų autorių darbas yra nustatyti, ką valgyti vartotojui. Vartotojas turi teisę savarankiškai apsispręsti baigdama. Noriu nuoširdžiai padėkoti visiems, ypač šešėliniams pranešėjams. Aišku, ne visuomet jie siekia kompromiso, tačiau noriu padėkoti už bendrą darbą jiems visiems. Dabar žodis komisarui dalį. Prašom. Much, Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Kaip sakiau anksčiau, mūsų tikslas yra pasirūpinti, kad vartotojai žinotų, ką jie perka ir ką jie valgo. Tokiu būdu jiems lengviau pasirinkti dietą savo ir savo šeimoms, atsižvelgiant į jų poreikius, norus ir tikslus. Piliečiai, vartotojai turi teisę gauti teisingą informaciją. Kreipiuosi į parlamentarus atsižvelgti į tai visose diskusijose. Prieš perinant prie pasiūlymo esmės, norėčiau pirmiausia padėkoti pranešėjai, poniai Somer, už tai, kad parengė pranešimą ir šešėliniams pranešėjams taip pat. Pritariu daugumai jos pareiškimų, bet negaliu pasakyti, kad vis, su visais jais sutinku. Uh, Norėčiau paminėti ir kitų e, INKO, INKO ir AGRI komitetų indėlį. Ir norėčiau dabar trumpai akcentuoti svarbiausius pasiūlymo elementus ir siūlomų pakeitimo elementus. Privalomo ženklinimo klausimas, aišku, yra labai svarbus ir jį reikia labai atidžiai įvertinti. Tiesa, kad reikalaujama privalomų nuostatų teikti informaciją maisto, apie įvairių maisto produktų sudėtį. Ir komisija iš dalies galėtų pritarti siūlomui pakeitimui dėl to, kad privalomo ženklinimo atvejai būtų išplėsti ir būtų e, žymimi maisto produktai, kurie yra vertinami kaip vieno ingrediento produktai. Ir tai, manau, būtų pragmatiškas variantas. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad klausimas yra labai sudėtingas, bet kokio privalomo ženklinimo reikalavimas turėtų būti susijęs su deleguotų priemonių taikymu ir remiantis e, poveikio vertinimu. Ženklinimas yra svarbus dalykas ir dėl to daug vartotojų skundžiasi. Tai rodo, kad mes vartotojus keliame į pirmąjį planą savo diskusijose ir aš tikiuosi, kad parlamentarai pritars šrift, min, minimalaus šrifto reikalavimui. Apgailestauju, kad siūlomi pakeitimai sumenkina mūsų tikslą siekti tam tikrų e, vertinimo kriterijų. Ir aš pritariu parlamentarams dėl e, imituojamų maisto produktų. Ir aš džiaugiuosi, kad parlamentas teikia pakeitimą, e, kuriame siūloma nuostata drausti tokią klaidinančią praktiką apskritai. Tačiau apibriešties įvedimas ir tokių produktų speciali paskirtis iškels e, teisinių problemų. Dėl to reikia tuos, tas, tas pateikti aiškę ir e, tikslę informaciją vartotojams. Taip pat džiaugiuosi, kad e, yra pritariama savanoriškų schemų įdėgymui valstybėse narėse. Vartotojai turi žinoti, ką jie valgo ir tai pasakyti ne tik apie fasuotą maistą, bet ir maistą, kurį jie perka, kuris yra nefasuotas. Taip pat pritariu pakeitimams, e, nepritariu pakeitimams, kurie sumažintų taikymo apriepti ir taikymo srity. Taip pat dėl nefasuoto e, maisto informacija apie alergenus turi būti privaloma tokio maisto atveju. Dabar pasiūlymas dėl privalomo ženklinimo dėl nano ingredientų. Aš iš principo pritariu tokiam pasiūlymui, tačiau apibrieštis turėtų būti tinkamesnė ir aiškesnė. Dėl maistinių, maistinės, maistinių uh, mytybinių teiginių. Ketvirtas raipsnis uh, negali būti pakeistas, kaip yra siūloma, nes tai, yra, tai sumenkintų reglamentą dėl uh, mytybinių teiginių. Mytybiniai teiginiai dažnai teikia netikslę ne informaciją vartotojams, iš dalies dėl to, kad ne, ne, neatskleidžia tiksliai informacijos apie tą maisto produktą. Taip pat reikia paminėti, kad mytybiniai teiginiai yra e, rengiami atsižvelgiant į gamintojų pateiktą informaciją. Ir mes neprimetame tų mytybinių teiginių niekam, tiesiog reikalavime, kad mytybiniai teiginiai būtų pateikiami, jeigu gamintojai savo produktus pateikia į rinką, kad vartotojai galėtų gauti subalansuotą informaciją. Mytybinių teiginių e, reikalavimas tikrai neriboja e, gaminamų produktų e, įvairovės. Jie gali gaminti tos produktus taip, kaip jie nori, tačiau uh, Nesažininga būtų vartotojams e, teikti tokią informaciją, kuri būtų klaidinanti. Dėl to piliečiams reikia teikti sąžiningą visapusišką informaciją apie produktus, kuriuos jie vartoja. Nepamirškime, kad e, mitybinių teiginių reglamentas buvo priimtas po ilgų diskusijų tarp įvairių ES institucijų. Pagrindiniai reglamento principai galioja ir dabar, jie yra aktualūs. Taip pat Tikiuosi, kad mytybinių teiginių klausimas bus išspręstas atvirai. Ir dėl to aš pritariu tam tikroms išimtims susijusioms su tradiciniais produktais, kurie suvaidina labai svarbu vaidmenį mūsų mytyboje. Ir dėl to raginu pritarti komisijos siekiams pasirūpinti, kad būtų sukurtas prasmingas pagrindas ginti e, vartotojus ir skatinti inovaciją šioje srityje. Taigi, ponė pirmininkė, gerbėjim parlamentarai, dėkoju išdėmesį, laukiu įdomių diskusijų. Išklausyti noriu jūsų nuomonės. Ačiū. E- Labai ačiū. Vidaus rinkos komiteto vardu, ponė Šaldemozė. Ačiū, ponė pirmininkė. Imko komitetas parengė nuomonę dėl Somer pranešimų, dėl maisto produktų ženklinimo. Savo darbę norėjome užtikrinti, kad vartotojai turėtų tinkamų galimybių pasirinkti sveiką bei teisingą sprendimą pirkdami maistą. Mes norime išvengti, kad būtų e, klaidinamas vartotojas ženklinimo pagalba. Vartotojas turi gauti aiškę informaciją ženklinimo pagalba. Aišku, kad mūsų kuriamas teisės aktas turėtų padėti stiprinti vidaus rinką. Tai yra pagrindiniai principai, bet kaip juos reikia įgyvendinti nuomonės išsiskyrė. Mes tą regėjome Envi komitete. Tai liudyja apie sprendžiamo klausimo sudėtingumą. Taigi norėtumėme paraginti pranešyje e, suvokti, kad e, informacija vartotojams yra svarbiausia jiems, o ne gamintojams. Dabar ponas Tarabello Agri komiteto vardu. Pone pirmininkė, mėly kolegos, man aš esu kiek piktelėjęs Aš kalbu tik apie 102 pakeitimą, apie kilmės ženklinimą. Paprašėme balsuoti dalimis, nes čia yra skirtingi dalykai aptariami. Kilmės šalis yra ta šalis, iš kur atkeliauja sudėtinės maisto produkto dalis, vaisiai, daržovės ar panašiai. Buvo atmestas šis pasiūlymas, bet pagal, neaišku, pagal kokią darbo taisyklių straipsnį tas buvo padaryta. Turėtumėme vengti tokios savivalės su ją kovoti, kadangi tai daro didelę įtaką sprendimų prieimimui. Pone pirmininkė, prašau kreiptis į atitinkamas institucijas, bei kad, kad atitinkamos tarnybos uh, išnagrinėtų ir patvirtintų šio pasiūlymo pagristumą. Uh, Dabar kalbėtojai pasisakys frakcijų vardu. Pirmasis ponas Lyzė, EPP frakcija. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė, mėly kolegos. Iškart norėčiau padėkoti poniai Zomer už sunkų bei labai ryštingą darbą. Neretai ji buvo nepagristai kritikuojama, ji tikrai to nenusipelnė Iš principo mes sutarėme daugeliu klausimų. Norime geresnio ženklinimo maisto produktų imitacijoms, jei jeigu sūris gaminamas ne iš pieno, tai turi būti atitinkamai paženklinta. Taip pat norime tinkamos tinkamo maistingumo ženklinimo. To iki šiol nėra padaryti. Ir norime tokio ženklinimo, kurį vartotojas suvoktų. Trumpą linksmą istoriją norėčiau papasakoti, gal jūs ją jau girdėjote. ir dėl kogi traukėsi drabužiai jūsų uh, spintoje dėl kalorijų. Anksčiau buvo bandoma uh, uh, išreikšti maistingumą kilodžiauliais, tačiau būtent kalorijas geriausia suvokia vartotojai. Maistingumo išklotinės yra ginčytinas klausimas. Mes norime, kad tai būtų išbraukta arba bent jau patikslinta. Daug diskutavome apie e, prancūzišką sūrį, druskos dalį duonoje ir taip toliau. Ačiū ponui daly už bandymą pat patikslinti, bet kolegija kol kas nepriemė sprendimo, todėl noriu paraginti pritarti PP pakeitimams. Ačiū. Dėkui. Dabar S ir D frakcijos vardu ponė Vilmont. Trys minutės. Thanks very much. Labai ačiū, pirmininkė. Kolegos, šis pasiūlymas yra labai prieštaringas ir nepaprastai sudėtingas. Aš esu savo frakcijoje šešėlinė pranešėja. Mano svarbiausi principai būtų tokie kokios informacijos nori e, vartotojai pirkdami maistą savo šeimoms ir kaip geriausiai tą informaciją pateikti. Mūsų, kontine, mūsų kontinentui grėsia nutukimo epidemija, mes vartojame per daug riebalų, cukraus, e, druskos, dėl to daug žmonių serga e, diabetu, susirga širdies lygomis, netgi depresija, kai kam išsivysto. Reikia galvoti, kaip kuo geriau padaryti tai, kad žmonės matytų, iš ko susideda maisto produktai, bet tai nebus e, stebuklinga priemonė. Mes neturėtume tarsi kontroliuoti, ką žmonės valgo. Siūlau paprasčiausiai duoti, e, padaryti nuorodas spalvomis žmonės žinos, kad produktai, kuriuos jie perka, e, turi daug E, vidutiniškai ar mažai cukraus ar druskos. Tai labai svarbu, e, kalbant apie pusgaminius ir kitus gaminius, kurie gaminami pramoniniu būdu. Dažnai vartotojai nežino apie e, tokių produktų turinį arba gauna neteisingą informaciją. Noriu pasakyti, kad tos taisyklės nebūtų taikomos. Uh, juodai duonai, alkoholiui, uh, sūri ar panašiems produktams. Taigi noriu pasakyti, kad prieš nutardami, kaip balsuoti, gerai įsiskaitykite į tai, kas siūloma, o neklausykite neteisingų lobistų teiginių. Taip pat norėčiau paraginti kolegas pareng, paremti prievolę įvesti kilmės šalies nuorodą. E, Tai prisidėtų prie sąžiningo maisto ženklimo. Aišku, galbūt ne visuomet tai bus tikslinga, bet jau kalbame apie atskirus produktus, tai būt, reikia užtikrinti, kad vartotojai e, žinotų, kokius žemės ūkio produktus perka, ypač tai svarbu kalbant apie jautieną, žuvį, vaisius ir daržovės. Kiti dalykai yra kur kas sudėtingesni, dėl to tam tikros taisyklės siūlomos. E, specialiai žuviai, paukštienai ir mėsai, e, kai e, šios e, medžiagos yra perdirbamos. Ir dar norėčiau paprašyti, kad paremtumėte mano pasiūlymus. Dabar Alde frakcijos vardu, ponas Gerbrandi, dvi minutės. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkui ponui komisarui už jo pasisakymą diskusijų įžangoje, bei ačiū poniai pranešėjai. Jau beveik metus dirbu šiame parlamente, man susidaro įspūdis, kad savo teisės aktais mes galime keisti milijono europiečių likimus. Tai ypač akivaizdu šiuo teisės aktu. Suvokime, kad teisės aktus keisti paprasta, bet milijonų žmonių likimų neturėtumėme pamiršti. Aišku, ženklinimas yra aktuali problema. Turime e, būti realistiški bei galvoti, ką galime pasiekti. Taip pat turėtumėme suvokti, jog turi vartotojas teisę informaciją. Šiam, šioje diskusijoje e, turime e, pasiekti, kad po antrojo svarstymo vartotojas gauti daugiau informacijos. Aš būčiau labiau linkęs informuoti į žmonių švietimą, kaip sveikiau gyventi. Taip pat neturėtumėme pamiršti esminių direktyvos tikslų, ar reikia žmonės priversti teisingai maitintis, ar pasiūlyti žmogui galimybę pačiam apsispręsti, kokį maisto produktą pasirinkti. Liberalų nuomonė būtina teisingai informuoti vartotojus ir tuomet jis galės priimti teisingiausią jam sprendimą. Per daug informacijos yra taip pat blogai kaip ir per mažai, tačiau iš principo judame teisinga kryptimi. Turėtumėme pasitikėti žmonėmis, kad tie rinkėjai, kurie balsavo už mus, sugebės priimti teisingą sprendimas Dabar ponas Šliuterverts Ale frakcijos vardu. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Vartotojai turi teisę gauti informaciją. Jeigu mes nepriversime gamintojų, tai vartotojas nieko ir nesulauks iš jų. Tas galioja visai bendrai rinkai. Aišku, informacija gali būti įvairia pusė. Yra daug reikalavimų ir poreikių, kurios turi vartotojai, reikia kiek įmanoma daugiau jų mm, patenkinti. Kokia bus nauda vartotojui, jeigu jis nežinos, kokiame produkte yra mm, kiek cukraus, kalorijų ar druskos. Mes nenorime mm, užkirsti kelio pasirinkti, tačiau mes žinome, kad drįstame pasakyti vartotojui, kiek kūro suvartoja jo automobilis. Taigi negalime laukti, bei turi žmogus žinoti, iš kur yra atgabentas jo vartojamas produktas. Negalime daryti išimties alkoholio pramoniai. Iš Tai jau yra maisto produktas, bet šiam alkoholiui taikomi kitokie reikalavimai, o kalorijų yra alkoholė labai daug. Pavyzdžiui, balto vyno taurėje yra kalorijų daugiau negu limonado stiklinėje. Mes negi norime uh, užkirsti kelią vartotojui kažką daryti. Uh, kalbama apie vairius klaidinimus, mitus ir neteisybės. Turime tą išsklaidyti. Ne, pasakėme mm, mėsos klyjams, bei ponė Zomer yra pateikusi atitinkamų pakeitimų, manau, jie susilauks palaikymo. Yra e, įvairiausių produktų imitacijų, kurie nėra tinkamai paženklinami mėsos, pieno produktų. Tam turime užkirsti kelią. Mes turime žinoti, kaip pagamintas ar užaugintas produktas. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Vienas ginčytiniausių diskusijų elementų yra kilmės šalies ženklinimas. Aš manau, kad vartotojai turi teisę žinoti, iš kur kilo tas maistas, kurį jie įperka. Ypatingai mėsos atveju. Ar mėsa buvo gaminama pagal aukštus gerbuvio standartus ir ar nebuvo transportuojama per ilg, gyvūnai per ilga, ilgus atstumus prieš um, e, skerdimą. Tačiau, aišku, ženklinimas yra labai sudėtingas, nes ingredientai yra e, renkami pagal kainos, prieinamumo e, principus ir, aišku, mėsos perdirbimo įmonėje gali situacija keistis gan greitai ir tai sukelia didesnius kaštus ir e, pakuočių atliekos išauks. Taigi aš manau, kad privalomo ženklinimo racionalumas pirmiausia turi būti į, į, įvertinamas per poveikio vertinimo analizę ir aš džiaugiuosi, kad komisaras daly tam pritarė. Na, o šiuose diskusijose daugiausia kalbama apie žaliavas, apie maisto produktų ingredientus, tačiau nėra kalbama apie galutinio produkto kilmę. Tai yra ypatingai svarbu konkrečių produktų atveju, tokių kaip viskis, pavyzdžiui. Įmanoma, maž, kad taip atsitinka, kad mažos kok, žemos kokybės viskiai iš Indijos, e, Japonijos patenka pas mus kaip e, produktai, kurie yra originalūs ir primena tas etiketes, kurios yra būdingos viskį gaminančioms valstybėms ES, tai iš tiesų klaidina vartotoją ir mes turime saugotis nuo tokių reiškinių, skatinu jūs pritarti 245 pakeitimui. Ačiū. Dabar uh, GNGL e frakcijos vartų, ponia Lietart. Um, aug... Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, mėly parlamentarai. Atėjo laikas parlamentui apsispręsti, ar jie balsuoja už vartotojų interesus ar už maisto pramonės interesus. Ar mes turėsime aišku spalvinį ženklinimą, ar pasitikėsime maisto pramonę. Man sprendimas akivaizdus. Jeigu norime apginti pramonę, tai turime balsuoti atitinkamai. Jeigu mes norime padėti vartotojai teisingai apsispręsti, jeigu norime jam leisti žinoti, ar yra daug e, riebalų ar cukraus konkrečiame produkte, tai turime balsuoti už spalminį ženklinimą. 60 žmonių kenčia nuo ansvario, 40 procentų vaikų kenčia nuo ansvario, nemažai žmonių turi įvairių sveikatos sutrikimų. Taigi, kodėlgi mes turėtumėme atmesti spalvinį ženklimą, juk tai yra įprasta, e, įprasta pavyzdžiui, elektronikos e, sektorijoje. Kodėlgi čia to nepritaikyti? Paprastas spalvinis ženklinimas būtų puikiai išeitis, aiškus, suprantamas sprendimas ir e, leistų paprasčiau apsispręsti vartotojų. Dabar žodis ponui Skotui pusantrai minutiai. Pirmininkė, kolegos, mes balsuosime dėl pranešimo projekto susijusio su informacija vartotojams. Bet ar paklausime patys savęs, ko iš tikrųjų nori vartotojai? Ar tie sprendimai priimami parlamento dramblio kaulo bokšte, ar iš tikrųjų galvojame apie vartotojų interesus? Komisaras e, padarė teiginius, kurie galbūt yra teisingi, bet jeigu pasižiūrėsime į tai, ko nori vartotojai, taip jiems rūpi kilmės šalis, bet yra ir kiti dalykai, kurie nulėmė pasirinkimą. Mes dabar uh, turime galvoti, kokį poveikį padarysime rytojaus pirkimui, bet vartotojai turi nuspręsti, ne mes, ką turi daryti rinka. Reikia palaikyti nuolatinį dialogą su vartotojais ir paklausti, kas iš tikrųjų jiems rūpi, o nespręsti kažką užsidarius nuo visų. Mes iš tikrųjų neturėtume primesti jiems kažko. Turėtume vartotojus labiau įtraukti. Man netrodo, kad reikėtų visai nereikalingos informacijos rašyti etiketėse ar pernelyg supaprastintai visko daryti, pavyzdžiui, šviesoforo sistema gali būti netgi neteisinga ir vargu ar žmonės galės gauti gerą informaciją ir tai pasirinkti. Mes neturėtume e, žiūrėti iš viršaus savo taisyklės primdami, bet reikia dialogo. O dabar ponas Sežidį. Segedį. Pone pirmininkė, kolegos, mūsų partija mano, kad vartotojai turėtų gauti išsame informaciją. Remiame tai, kad privalomai būtų įrašyta kilmė, taip pat manome, kad tiek gamintojai, tiek platintojai turėtų būti paminėti etiketėje. Taip pat reikėtų įvesti vienodą privalomą spalvų sistemą, kad žmonės galėtų atskirti sveikus nuo nesveikų maisto produktų, bet to nepakanka. E, tarptautinės didžiulės bendrovės yra atsakingos už tai, kad jų prekės pardavinėjamos visoje Europoje, Vengrijoje. Mes turime Korą, Tesco, kitas didžiulės parduotuvės prekybos centrus, kurie pardavinėja iš tikrųjų labai žemos kokybės maisto projektus. Aš nematau jokio poreikio importuoti vaisius iš Brazilijos ir Kinijos, turėtume geriau remti ekologiškus augintojus e, vietoje. Dėkoju dabar e, žodis poniai Ajuzo Pilar pusantrai minutė. Pirmininkė, komisarė, kolegos. Vartotojams e, ir maisto pramonė žemdirbiams tai labai svarbus reglamentas. Reikia galvoti apie etiketės, kuriuose būtų pateikta tik esminė informacija, nereikia visko daryti pernelik sudėtingai. Aš pritariu pranešėjai, dėl svarbiausių dalykų noriu pasveikinti ją. E, ji pasisak, pareiškė savo nuomonę dėl maistinių tam tikrų savybių atvaizdavimo etiketėse. Nežinau, ar komisija padarė viską. Mes turėjome jau pateikti devintaisiais metais pasiūlymą ir man kelia susirūpinimą tai, kad egzistuoja nacionalinės ženklinimo sistemos. Man regis, jeigu taip ir toliau bus, tai prieštaraus dabartiniam pasiūlymo tikslui, tai yra harmonizavimas, derinimas vidaus rinkoje. Dėl kilmės šalies nuorodos e, turi būti padaryta daugiau, kad būtų lengviau galima matyti, kokia yra kilmės šalis bet kartais tai suklaidina vartotojus. Ir tai gali, kai kurie dalykai gali sukurti papildomą biurokratinę naštą ir vargu ar vartotojai gaus aiškios naudos. Dėl skirtingų kalbų vartojimo, man atrodo, kad komisijos pasiūlymas dera prie egzistuojančios direktyvos, kuri visai neblogai veikia, ji nekėlė daug problemų ir nereikėtų čia iš naujo pradėti diskusijų, nes tai gali būti pavojinga ir tai gali sukelti papildomų kliūčių laisvam, laisvam prekių judėjimui. Ačiū. Ačiū, dabar žodis teikiu ponė Nesa Čaders, vieną minutę. Pone pirmininkė, 60 procentų airių saugusių žmonių kenčia nuo viršsvorio, panašus skaičiai yra visoje Europoje. Šis reglamentas leistų mums išspręsti ne tik e, viršsvorio problemas, bet ir kitas problemas - diabetas, insultas ir panašiai. Dabartinė pramonė, dabartinė pramonėje ženklinimo sistema yra sudėtinga ir ne, ne, ne, nėra suprantama. Šviesoforo sistema, ženklinimas spalviniai kodai leistų sukurti skaidrę sistemą, vartotojai ir vartotojų grupės pritarė tam. Kai kurie maisto gamintojai jau savanoriškų pagrindų pritaikė šią sistemą. Taip pat alkoholio gamintojai turėtų pažymėti savo produktus, pažymėti kalorijas ir cukraus sudėtį. Niekas man neįrodė, kodėl alkoholis neturėtų būti įtrauktas į taikomos sritį. Pone pirmininkė, žinome, kad pramonė darė didžiulį spaudimą dėl šio teisės akto. Aš raginu kolegas parlamentarus atsilaikyti prieš šį spaudimą ir laikytis sistemos, kuri būtų paranki vartotojų saug, sveikatai ir saugumui ir pritaikyti spalvinių kodų šviesoforo sistemą. Dėkoju, dabar žodį suteikiu poniai Korinai Lepaž. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš daugiausia dėmesio skirsiu spalvinių kodų sistemai. Mes girdėjome, kad yra sudėtinga, ji yra sudėtinga, bet yra netiesa, ji supaprastėjo. Tokia sistema leistų atskleisti informaciją. Taip pat buvo teigiama, kad vartotojai laikomi kažkokiais tai idiotais. Priešingai, vartotojų asociacijos prašo tokių spalvinių kodų sistemos. Ir turime būti sąžiningi renkamės tarp vartotojų sveikatos apsaugos arba pasiduoti lobistams, pramonės lobistams, kurių interesai yra trumpalaikiai dėl ženklinimo. Būtent toks pasirink, pasirinkimas turi būti aiškus ir man, mums yra viskas aišku. Mes pasisakome už vartotojų, vartotojams teikiamą informaciją. Tai yra svarbu socialiniai e, apsaugai, tai svarbus vartotojų sveikatai, kovojant su nutukimu ir kitomis lygomis. Taigi būkime ištvermingi, supraskime, kodėl buvome išrinkti. Pirmiausia, kad apgintumėme piliečius. Pirmininkas. Ačiū. Žodis suteikiamas poniai Hasi. Vieną minutę. Kolegos. Jeigu esi toks priklausomai nuo to, ką valgai, tai na, labai svarbu rinktis teisingai produktus. Auga viršsvorio problemų, taip pat diabeto, kardiovaskuliarinių lygų atvejų skai, skaičius. Taigi šviesoforo spalvinių kodų sistema būtų suprantama net ir vaikui, vien tik pažvelgus į tas spalvas. Jeigu to neįdėksime ES lygmenių, bent jau valstybėms narėms leiskime tą sistemą pasinaudoti. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į riebalus, rieba, rieb... transriebalus ir tokių transriebalų ženklinimą. akivaizdu, kad e, pramoniniai transriebalai e, yra labai žalingi. Ir, ponė pirmininkė, bent jau etiketėje ta informacija turi būti pateikiama tam, kad žmonės, kurie perka šokoladą, e, bulvių traškučius, suvoktų, ką jie valgo. Ačiū, panas Nikolsonas, vieną minutę. Ačiū, ponė. Ačiū, ponė pirmininkė, sveikinu pranešimą, sveikinu pranešėją. Iš tiesų, jis skiria nemažai laiko ir puikiai parengė pranešimą. Aiškiai pasakysiu, kad visiškai pasisakau už tai, kad būtų ženklinima kilmė, produkto kilmė, bet turime aiškiai pasakyti, kas yra kilmė ženklinimas. Turime pirmiausia pasirūpinti, kad žmonės, vartotojai žinotų, kur, iš kur at, buvo atvežtas produktas. Taip pat turime žinot, pasirūpinti, kad vartotojai žinotų, kaip tas maistas buvo ruošiamas, kaip jis buvo pagamintas, taigi pritariu pranešėjai šiuo klausimu. Ir aš manau, kad čia kyla pavojus per dėm toli reglamentuoti. Tai yra pirmasis svarstymas. Grįšime dar prie to dokumento ne kartą. Ir aš norėčiau, kad tiesiog atsargiai mes žengtumėme į priekį. Nenoriu, kad per dėm reglamentuotumėme Europoje iki tokio taško, kad net nežinotumėme, iš kur kas ateina. Ir kyla toks pavojus, taigi reikia kontroliuoti tokias tendencijas ir visiškai tam pritariu ir turime pasinaudoti laiku nuo pirmojo svarstymo iki antrojo svarstymo, atlikti poveikio vertinimą, pažiūrėti, kokie bus dokumento įgyvendinimo kaštai, kokiu rezultatu jis duos, nes aš tikiu, kad per ilgą perspektyvą mums to ir prireiks. Nicholson. Dėkuoju ponui Nikolsonui. Dabar žodis poniai Dian Dots. Dėkuoju pirmininkė. Nemanau, kad kas nors šiame parlamente sakytų, jog vartotojams nereikia saugaus e, maisto ir niekas nesakys, kad nereikia sąžininkai ir gerai ženklinti maisto produktus, bet mes neturėtume sukurti perkrovos informacijos. Jeigu pernelyg daug pateiksime informacijos, e, tai vartotojai nebematys esmės ir tada ta informacija nebeteks uh, vertės reikia vadovautis pagrindiniais kriterijais, e, o tai turėtų būti paprastumas ir vertinga informacija. Aš taip pat remiu kilmės šalies e, principą, labai svarbu užtikrinti, kad vartotojai žinotų, iš kur ateina maistas e, žemdirbiai, žvėjai ir jų interesai atstovaujami šiame parlamente. Mes, mes kalbame jų vardu ir sakome, kad jie stengiasi pateikti kuo geresnės kokybės produktus. Mums reikia užtikrinti, kad mūsų sistemos užkurtų, e, su, sukurtų vienodas taisyklės visiems. Ir Airijoje žemės ūkio pramonė yra labai svarbi. Mes neturėtume bausti tos pramonės, kurdami per nelik didelės biurokratinės naštos. Toliau Madame François Grostet. Labai ačiū, pirmininkė, komisarė, kolegos. Norėčiau pabrėžti du dalykus. Pirmiausia, e, maistingumo elementai, aš noriu, kad jie išliktų, nes norime žinoti, ar tam tikras maisto produktas yra susijęs su tam tikrais maistingumo teiginiais ar ne. Ir reikia užtikrinti, kad e, vartotojai galėtų pasirinkti teisingai, kad e, jie nebūtų suklaidinti. Kartais produktuose, pavyzdžiui, būna labai daug cukraus reikia atspindėti. Tai tam tikros taisyklės buvo patvirtintos šeštaisiais metais ir mes turime išlaikyti savo poziciją. Dėl 205 pakeitimo susijusios su gyvulių e, skerdimu. E, jeigu bus patvirtintas šis pakeitimas, tai tada nukentės tam tikros religinės grupės, nes atsiras e, nepagristų įtarinėjimų tam tikrų grupių atžvilgių. E, tam tikri vartotojai negali vartoti tam tikrų produktų dėl religinių įstiginimų, bet e, jiems e, produktus teikia sertifikuotos skerdyklos ir jeigu mes e, įvestume tam tikras varžančias taisyklės, tai turėtų labai rimtų pasiekmių. Iš tik mes turime užtikrinti m, mm, gerą informaciją etiketėse. Ir e, taip pat, jeigu noriu pasakyti, kad jeigu spalvas įvesime ženklindami produktus, tai e, su, kurs diskriminacija tam tikrų produktų atžvilgių. Tai taip pat nėra teisinga. Dabar ponas Perelo. E, Mes labai daug geros valios pademonstravome ir to atspindys yra daugiau kaip tūkstantis pakeitimų. Mes iš tikrųjų norime patobulinti maisto produktų etiketės, bet nereikia per, ta, per nereik daug informacijos ten, nes tai tik tai painios, o ne informuos vartotojus. Mes nor, net, taip pat aiškiai parodyti žmonėms, kad kokius produktus jie renkasi, kiek yra e, riebalų produktuose, e, sodriųjų e, rūkštų, riebalų, sočių riebalų rūkščių ir panašiai. Jeigu bus informacija pateikta apie gyvulių kilmę, tai galbūt ir įdomu, bet kai kas gali uh, E, suklaidinti vartotojus. Mes turime galvoti, kaip jiems kuo iškesnę informaciją pateikti, o ne toliau painioti, nes tai gali būti neproduktyvu, o įves tik daugiau painiavos. Nemanau, kad turėtume taikyti šviesoforo principą. Turime žiūrėti pirmiausia į rekomenduojamą dienos e, normą ir toliau neklaidinti vartotojų. Dabar Kris Deivis. Dėkuoju pirmininkė. Kas galėtų būti paprasčiau negu išdėsti taisyklės dėl informacijos vartotojams? Tačiau egzistuoja skirtingos interpretacijos, skirtinga praktika šalyse, skirtingi komerciniai interesai ir tai situacija daro sudėtingą. Aš e, pasisakysiu už šviesoforą, už kilmės šalies nuorodas ir už daugiau informacijos dėl alkoholiniuose gėrimuose. Dabar yra labai daug painiavos. Mes turime teisės aktus dėl maisnių teiginių. E, sveikatos teiginių. Ir dabar pagal informaciją padaryta yra 44 tūkstančiai pareiškimų įmonės yra kreiposi, kreipusiosis dėl sveikatos teiginių. Ir tai iš tikrųjų yra uh, didžiulė našta, tai gali sukurti labai daug painiamas. Dabar reikia galvoti, kaip mums išbristi iš tos situacijos. Ačiū, žodį suteiksiu poniai Emai Maklarkinai. Ačiū. Principas teikti daugiau maistinės informacijos vartotojams šio pranešimo esmė ir tai yra sveikintinas tikslas, tačiau per pranešimo rengimo procesą aš daug diskutavau dėl šrifto, pavyzdžiui, kramtomosios gumos e, pakuotėje, taip pat dėl, dėl porcijų ir panašiai. Taigi labai svarbu pateikti esminę informaciją vartotojams. Šviesoforo spalvų sistema pateiks bazinę informaciją, tačiau ta bazinė informacija taps labai sudėtinga ir vartotojams sunku bus pasirinkti ir tai turės neproporcingai neigiamą įtaką maisto produktų pramoniai. Kolegos daro sprendimus, bet šviesoforo spalvinių kodų sistema, kažin ar yra pats, e, pati tinkamiausia. Ir negalime informacijos tokios sudėtingos suvesti į vieną spalvą ar į tris spalvas. Svarbu pateikti informaciją apie alergenus tam, kad vartotojai pasirinktų tinkamai maisto produktus. Ir aš manau, kad vartotojai yra pakankamai protingi, gali tą padaryti, jie nenori, kad jiems būtų diktuojama ir primetama, ką jie privalo valgyti. Dėkoju. Boguslavas Sonikas, pusantros minutės. Vertinant iš vidaus rinkos perspektyvos, ženklinimo harmonizavimas yra labai svarbu. Svarbu ir abipusis pripažinimas. Šiuo metu egzistuoja labai įvairių interpretacijų visose valstybėse narėse E, dabart, dabartinių bendrijos taisyklių interpretacijų. Dėl to yra sudėtinga e, užtikrinti konkurenciją, laisvą prekių judėjimą. Šiek tiek mane neramina e, privaloma ženklinimas dėl kilmės, dėl, dėl kilmės tam, tikr, tam tikrų produktų atveju. Aš manau, kad kai kurios valstybės narės perina į protekcionizmą ir dar daugiau kuria priekybos kliūčių vieningoje rinkoje kilmės šalies ženklinimas turi vykti tokiu pagrindu, kai informacija yra teikiama vartotojui tam, kad jis, jo interesai būtų apginti, kad būtų apginti atitinkamai ir gamintojų interesai. subalansuotą dietą, gyvenseną, tokie argumentai buvo išsakyti diskusijų metu. Na ir ženklinimas yra vienas būdų informuoti vartotojus, juos mokyti, šviesti, tačiau daugiau galime nuveikti sąmoningumo, sąmoningumo kampanijų srityje. Ir aš pasisakau prieš spalvų kodus, nes manau, kad tai turėtų neigiamos įtakos žmonių mytybai ir gyvensenai. Juk e, mes turėtumėme pasirūpinti, kad žmonės atsakingai rinktųsi patys. Pirmininkas dėkoju, dabar žodį suteikiu poniai Karen Kadenbach. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, mėly kolegos. EP ir Europos politikos siekės turėtų būti gerinti europiečių gyvenimo kokybę. Siekiant šio tikslo reikia mm, sveikų maisto produktų sveikos gyvensenos, o kad galėčiau tinkamai pasirinkti kaip vartotojas, turiu gauti visą informaciją. Turime įvesti privalomą kilmės ženklinimą, tai leis vartotojui sąmoningai apsispręsti, e, kokius e, produktus iš kokių regionų jis rinksis. Iš kitos pusės mums reikia maistingumo ženklinimo, tik jie galės užtikrinti, jog nebus apgaudinėjamas vartotojas, esą produktas yra sveikas ir ten yra visų sveikam gyvenimo būnui reikalingų sudėtinių medžiagų. Taip pat turime šviesti žmonės, skatinti juos maitintis sveikai, gyventi sveikai ir būti sveikiems. Ačiū dabar Vieną minutę ponui Kurski, prašom. Dziękuję, panie przewodniczący. Niecodziennie zdarza nam się debatować. Ačiū, ponė pirmininkė. Ne kasdien diskutuojame apie taisyklės, kurios yra tokios svarbios mūsų var... rinkėjams. Aišku, informacija apie produktą lemia vartotojo apsisprendimą pirkti ar nepirkti. Pirmiausia, reikia kalbėti apie kilmės ženklinimą. Apskritai žen... etiketės turi informuoti, iš kur yra produktas. Perdirbtuose maisto produktuose tą bus sudėtinga užtikrinti, bet būtų tikrai naudinga informuoti apie tai, iš kur e, yra atgabentos pagrindinės e, sudėtinės dalės. Reikia paženklinti ir atitinkamai alkoholinius gėrimus. Maistingumas turi būti tinkamai parodytas ir pateiktas. Turi teisę vartotojai žinoti, ar degtinė pagaminta iš, grūdų, iš grūdų ar iš bananų. Taigi turime padėti vartotojui bei padėti jam pasirinkti. Dabar ponas Bartaloci, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Kolegos. Parlamento paprašyta pateikti galutinę nuomonę dėl maistinės informacijos vartotojams. Iškart reikia pasakyti, kad e, dalyvaujame labai uh, ilgoje prieštaringoje teisėkuros procedūroje, galėtume ją sutrumpinti, galėtume e, taikyti procedūrą kur kas spartesnę, kuri leistų mums e, įvesti aiškės ženklinimo taisyklės vartotojams svarstome ponios Somer pranešimą, reikia pripažinti jos pastangas, jį bandė suderinti skirtingus reikalavimus, jos tikslas buvo derinti skirtingas e, nuomonės, e, skirtingus valstybių narių požiūrius. Mes e, matome, kad daug bylų e, teismuose yra atsidūrusių dėl maisto ženklinimų. E, valstybių narių teisės, teisės aktai yra skirtingi šioje srityje, o dabar turime komisijos pasiūlymą, kuris skirtas peržiūrėti dabartiniams teisės aktams tai viena vertus padėtų maisto pramoniai ir vartotojams, kita vertus Mano nuomonė, reikia suteikti kuo daugiau aiškumo ir pramonė dėl to, kokia informacija turi būti pateikta tikėtėse, paž dėl maistinių medžiagų. Mes e, turime galvoti, kad reikia vieningų, aiškių taisyklių ir tokiu būdu geriau apsaugoti žemės ūkio maisto pramonę, nes ji dabar kenčia nuo. E, labai rimtos konkurencijos iš, e, pavyzdžiui, e, rytų valstybių. Kitas dalykas - maisto pakaitalai, dietiniai taip vadinami produktai, kurie iš tikrųjų gali būti kenksmingi sveikatai. Apie tai taip pat reikia galvoti. Dabar e, kalbės ponas Fernandės. Dėkoju pirmininkė. Mes svarbiausiai turime galvoti apie maisto saugumą, turime galvoti apie informaciją vartotojams, bet ir mažiau biurokratijos, taisyklių supaprastinimą, didesnį teisinį aiškumą ir konkurencingumo padidinimą vers, maisto pramonėje. Nepamirškime ir mažų bei vidutinių įmonių. Tiesioginiai pardavimai ūkininkų. Uh, kai jie parduoda savo užaugintą produkciją, tam nereikia taikyti ženklinimo taisyklių, reikia išlaikyti mūsų įvairovę, taip pat apsaugoti mūsų kultūrinės šaknis, papročius, reikia apsaugoti vartotojus, bet nedaryti jiems spaudimo, dary, rinktis tam tikrus dalykus. Man atrodo, kad komisijos pasiūlymas yra pernelyg paternalistinis e, vartotojai bus priversti padaryti tam tikrus sprendimus, o jie paprasčiausiai turėtų gauti informaciją apie tai, e, kas yra maisto produktuose. Portugalai norėtų ir toliau e, nori valgyti savo vietinius sūrius, troškinius ir toliau valgyti puikius e, nacionalinius desertus, taip pat vietinį vyną, e, vyno verdę. Aš e, pritariu pranešėjos pozicijai, remiu jos pranešimą, taip pat e, remiu mintį, kad vartotojas turi gauti gerą visapusišką informaciją apie tai, kas vyksta, bet vartotojas pats turi pasirinkti. Dėkui, pon, dėkoju ponui Fernandės, ponė Maginis, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbame apie informacija apie maistą teikiama vartotojams. Mes e, parlamentarami gauname informaciją įvairiais klausimais, bet svarbinė informacija, svarbu, ką su ją daryti. Ir aš norėčiau pakomentuoti konkrečius dalykus pranešime, pirmiausia, kilmės šalies principą. Toks ženklinimas jau taikomas jautienos atveju ir ES būtų to nedariusi, bet krizė privertė ir tuo metu viskas veiksmingai pasiteisino. Ir aš pritariu tam, kad ypatingai kalbant apie mėsos produktus, būtų numatytas reikalavimas žymėti kilmę, teikiant informaciją vartotojams tam, kad jie žinotų, iš kur tas maistas kilo. Dabar perėsiu prie kito klausimo, kuriam uždegčiau geltoną šviesą. Sveikinu, e, dėkoju tiems, kurie e, pritarė tam, kad būtų teikiama informacija e, pagal spalvinius kodus, pagal rekomenduojamą dienos dozę, bet tą turime daryti labai atsargiai cigarečių, paku, cigarečių pakuočių turime perspėjimus. Aš nerūkau ir manau, kad tie perspėjimai yra teisingi. Tačiau tie, kurie rūko, rūko vis tiek, ne, nepaisant, ką uždėsime ant etiketės, ką uždėsime ant pakuotės. Jis tikrai nesumažins viršsvario problemų, apie tai reikia padiskutuoti iš esmės. Mes, mums turėtų būti uždraudžiami automobiliai, kad daugiau vaikščiotumėme. Uh, Na, manau, kad tai yra pirmos svarstymo etapas, per sudėtinga būtų viską išspręsti per šį etapą, reikia gilesnių diskusijų ir reikia pasirūpinti, kad e, informacija apie maistą vartotojams, kad mūsų parengtas dokumentas geriausiai atspindėtų tą pavadinimą. Dėkoju. Žodis Herbutui Dorfmanui pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Išties tinkamas ženklinimas labai svarbu, vartotojas turi žinoti, ką valgo, bei jis turi e, suvokti, ką renkasi prekybos centre, bet informacija turi padėti ne tik diplomuotam e, dietologui, bet ir paprastam žmogui. Manyčiau, mes e, jau pakankamą informacijos vartotojui e, užtikriname. Nepamirškime tradicinės maisto gamybos bei pačių ūkininkų gaminamos bei parduodamos produkcijos. Ten produkcija nėra standartizuota kiekio požiūrių, pavyzdžiui, marmeladas, bei gali skirtis cukraus kiekis ar kitų produktų sudėtis. Daug metų dirbome siekdami užtikrinti vartotojų prieigą prie ūkininkų produkcijos, ūkininkų turgeliai labai svarbus ūkininkams ir jų įvaizdžiui. Mes leidžiame Europos pinigus skatindami panašius e, dalykus. Maničiau, turėtumėme e, e, užtikrinti e, santyki ir ryšį tarp ūkininko ir galutinio vartotojo. Todėl siūlau palaikyti tuos pakeitimus, kurie siūlo protingą išeiti būtent šiai produktų grupiai. Ačiū ponui Dorfman. Dabar ponas Seber pusantros minutės, prašom. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė. Niekas nesiginčyje kad Europoje yra sveikatos problemų, taip pat aišku, kad turime ginti vartotojus, vartotojų interesus. Bet to maisto produktai tikrai nėra eilinė prekė, bet tai, kas mums yra daug svarbiau. Taigi turime elgtis labai atsargiai, e, diskutuodami apie maisto produktus, ženklinimą bei prevencijos principus. Turime būti atsargus. Tačiau būtų neprotinga galvoti, jog visas bėdas išspręsime paženklinę produktus. Pažvelkime į JAV. Ten a, nutukimo problema labai aktuali, o ženklinimas labai griežtas. Reikia rasti europinį sprendimą. Siūlomas spalvinis ženklinimas nėra geras, kadangi sukels daugiau sumaišties nei duos informacijos, o siūloma a, rekomenduojamos dienos normos sistema būtų geresnė išeitis vartotojas, remdamasis jie galėtų tinkamiau apsispręsti. Kilmės ženklinimas e, maisto produktams labai svarbu. Dauguma vartotojų nori žinoti, kur pagamintas jo produktas, iš kur jis atgabentas. Trečias aspektas - visi teiginiai turi būti pagristi moksliniais faktais, nes į panašus teiginiai daro didelę įtaką vartotojo apsisprendimui. Po, nuo komisaro nori pateikti pasiūlymą dėl EFSA finansavimo padidinimo. Tai vienintelė institucija, kuri neima papildomų mokesčių už e, savo teikiamas paslaugas ir per ją būtų galima daug pasiekti. Ačiū. Dėkui ponui Ziber. Dabar vyks spontaniškos diskusijos. Norėčiau Jūs informuoti, kad daug yra norinčiųjų pasisakyti, dėje negalime e, į sąrašą įtraukti naujų kolegų 15 norinčiųjų, taigi prašau neviršyti laiko ir pažiūrėsime, ar daugeliu kolegų galėsime suteikti žodį. Pone Weisgerber, pirmoji, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė teigiama šiandienos žinia būtų tokia. Naujas teisės aktas užtikrina vieningą ženklinimą 100 gramų principų bei suteiks galimybę palyginti vartotojui. Tokiu būdu vartotojas galės priimti informuotą sprendimą. Aš noriu protingo vartotojo, kuris žino, ko nori. Bet koks kitas siekis yra klaidingas maisto imitacijos, sūrio produktai, vanilė be vanilės yra labai ryškus tokių produktų pavyzdžiai. Tikrai džiaugiuosi, kad rytoj tarybai pasiūsime labai aišku signalą dėl to, kad norime geresnio ženklinimą. Aš noriu informuoti, o ne nurodinėti vartotojui. Nėra nesveikų produktų, yra tik nesubalansuota mytyba, visa kita yra netiesa. E, pasisakau prieš spalvinį ženklimą, už e, rekomenduojamą dienos normą ir tikiuosi, kad mūsų sprendimas rytoj judės atitinkama kryptimi. E, Gerbiami kolegos, jeigu norėtumėte dalyvauti diskusijoje, tai kalbėkite vieną minutę, neturėsime laiko visiems. Aš, e, jeigu kalbėsime apie šviesoforą, iškart uždėksiu raudoną šviesą, jau kalbėsite ilgiau kaip vieną minutę. Dabar ponas Tabardi. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Vartotojai turi žinoti, ką jie valgo. Dėl tos priežasties vienareikšmiškai pasisakome už mišrų modelį, kuris pagristas spalviniu ženklinimu. Vengrijos vartotojai palaiko tokią mintį, mano, jog spalvinis ženklinimas geras sprendimas. Tokiu būdu bus išvengta klaidinačios informacijos teikimo bei spalvinis ženklinimas padės vartotojai tinkamai apsispręsti. Tradicinė tradiciniai maisto produktai, tradiciniais būdais pagaminti maisto produktai. Manyčiau, čia reiktų privaloma ženklinimo tik labai konkrečioms kategorijoms. Kilmės šalies principas. Kilmės šalis turi būti nurodyta tačiau toks ženklinimas jau yra nustatytas privaloma tvarka žuvies produktams, pavyzdžiui. Dėkuoju, Giovanni Lavija. Tik vienai minutiai primenu. Nesijaudinkite, pirmininkė. Jeigu parlamento prioritetas yra užtikrinti sveiką saugų maistą vartotojams, užtikrinti kilmę, taip pat reikia galvoti, kaip e, palengvinti prieigą prie informacijos. Mums reikia uh, aiškių taisyklių dėl maisto ženklinimo. Ir tai gali turėti įtakos vartotojų pasirinkimui. Tokiu būdu mes e, juos nukreipsime, paskatinsime rinktis sveikesnius produktus, kurių kilmė būtų aiški. Taigi reikėtų paprašyti parlamento labai atidžiai pasižiūrėti į pakeitimą, kurį pateikė 40 narių, tai yra 351 pakeitimas. Mano nuomonė, reikia aiškiai nurodyti, kokia žaliavos kilmė yra etiketėse. Ne tik kalbu apie žemės ūkio produktus, bet ir apie perdirbtus produktus, kai yra pagrindinė sudėtinė dalis. Taip pat e, reikia nurodyti ir papildus, ne tik tai žaliavos. Prašom. Klausimas iš salės. Ar galime sužinoti, koks yra kalbėtojų sąrašas? Pirmininkas, dabar pasakysiu, kas kalbės. Kratsa Bilt, Nikolesku, Astenis, Sabu, Peronjo, liberalų vardu ponė Rys, dabar steiksiu jai žodį, paskui ponė Rosbak, ponas Rossi, ponas Paska ir ponas Obermais neprisijungusių vardu. Tiek pagavau prašymų pasisakyti, visiems viskas aišku. Dėkoju dabar ponia Rys. Dėkoju pirmininkė, du dalykai. Pirmiausia, rytoj turėsime savo balsais patvirtinti E, privalomos kilmės nuorodas e, žuviai, e, vaisiams, daržovėms ir mėsai nedorotai jau taikoma tai. Ir mes turime e, nepamiršti mažų vidutinių įmonių, kurios e, kūrė naujas darbo vietas ir reikia joms galvoti apie jas, priimant taisyklės, reikia galvoti, kad joms neužkrautumą per nelik didelės naštos e, savo reikalavimais. Aš norėčiau taip pat e, pa paklausti, ką komisija galvoja dėl 205 pakeitimo, apie kurį kalbėjo ponė Grostet. Tai e, pakeitimas dėl e, mėsos, e, dėl skerdyklų, kurios kurios naudoja, nes skerdžia gyvulius nenaudojant svaiginimo priemonių. Dabar prašom Rosbach. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu viena iš Europos vartotojų ir man svarbu žinoti, ką valgau. Turime žinoti, kur pagamintas sūris, mėsa ar pienas. Vartotojas turi teisę į apžvelgiamą informaciją apie maistą, turi teisę į sveiką mytybą be cheminių priedų. Turime teisę žinoti, e, kas lypi kiekviename šimtame gramų ar miligramų. Būtent tai padeda vartotojams apsispręsti. Mums nereikia pernelyg išsamaus ženklinimo. Neturime sunaikinti nacionalinių tradicinių virtuvių. Taip pat neturime sunaikinti mažų vidutinių įmonių, ant kurių pastatytas verslo maisto verslo sektorius, nes tai kainuotų tūkstančius darbo vietų. Min vision yra atsterka konsumentkraft. Grundad on tydligt, enkel... Pone Kacebrit, ačiū. Mes norime geriau informuoti vartotojus, taigi turime mm, pateikti lengvesnį informaciją, paprastesnį informaciją, geriau suvokiamą kartu nesukurdami uh, papildomos biurokratijos. Nekurkime spalminio ženklinimo, nes jis išgazdins žmonės. Kiekvienas mes e, turime savitą mytybos ar gyvenimo būdą, turime gerbti jį. Aišku, turime tinkamai paženklinti mėsos produktus ir egzistuoja keletas alternatyvų. Vieni nori mums nurodinėti, ką valgyti. Tačiau aš noriu daugiau informacijos ir laisvo pasirinkimo. Pasitikiu maistingumo išklotinę, kuri būtų moksliškai pagrista bei lanksti. Maisto pramonė turi įgyvendinti su jie siejamus lūkesčius. Turime visi sutikti su tuo, kad maistas gali pakengti sveikatai. Taigi su tokiu reiškiniu reikia kovoti bendrai. Ačiū ponė Koracija Bild. Ponas Kretenos, prašau. Και εγώ υποστηρίζω τη χρωματική σήμα. Ačiū pirmininkė. Aš pasisakau už privalomą ženklinimą, bet norėčiau paliesti kitą temą. Kas valandą miškai, dideli miškų plotai yra sunaikinami plotai, kurie atitinka kelių stadionų dydžio plotą. Ir tokia informacija nėra atskleidžiama piliečiams. Taigi prašau balsuoti už 263 pakeitimą, kuriame kalbama apie tai, kad privalomas ženklinimas turi būti įdėktas palmių aliejaus atveju. Atžvilgiu tam, kad piliečiai neprisidėtų prie to, kad būtų naikinami nepaliesti miškai, net nežinodami piliečiai apie tai, kad yra toks miškų naikinimas, vyksta miškų, kurie prisideda prie biologinės įvairovės. Jeigu balsuosite rytoj, galėsite leisti tuomet piliečiams prisimti aplinkosauginę atsakomybę renkantis maistą. Dėkoju. Ačiū. Ponas Obermeier. Ačiū, ponė pirmininkė, 3 milijonai europiečių yra nutukę. Kasmet šis skaičius išauga 85 tūkstančiais. Tai yra chroniškų lygų priežastis. Taigi mes esame iš principo tai, ką valgome. Todėl Turi vartotojas žinoti, ką jis valgo, iš ko susideda jo maistas ir panašiai. Sveikinu minti, kad vartotojas e, galėtų greitai sužinoti, kiek yra cukraus, druskos ar, druskos ar riebalų konkrečiame produkte. Iš kitos pusės mes turime užtikrinti ir kilmės ženklinimą. Gamintojai turi prisijimti atsakomybę už tokios informacijos pateikimą. Čia svarbu, jog šiame jautriame pramonės sektoriuje būtų ir tam tikros pasiekmes už klaidinimą, už netinkamą ženklinimą bei panašius nusižengimus. Ačiū. Dėkoju. Krista Klas, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien mes kalbame apie informaciją, o informaciją galime pasikeisti vienu mygtuko paspaudimu. Turime galvoti ne apie informacijos perteklių, bet apie labai aiškę ir suvokiamą informaciją. Informacijos e, pateikimas negali pakeisti sveiko gyvenimo būdo, jį reikia propaguoti visur šeimoje, visuomenėje, mokykloje. Turime E, suvokti, kad ženklinimas prie to ir gali prisidėti. E, teiginiai apie sveikatingumą, kiti dalykai ne visuomet prie to prisidės. E, spalvinis ženklinimas nemanau, kad padės vartotojui tinkamiau apsispręsti. Kilmės ženklinimas yra vakarykštis reikalas E, pieninė gali e, pirkti pieną sūriui gaminti iš įvairiausių šalių - Vokietijos, Niderlandų, Belgijos. Taigi, kur pagamintas sūris, pernelyg e, platus ženklinimas bus nesuvokiamas. Maisto imitatai turi būti taip ir įvardinti. Negali, kad suklijuota mėsa būtų pripažįstama rūkyta ir gera šoninė. Taigi turime aišku, nešti daugiau aiškumačių. Nesarbuk, prašau. Honorevole Sarbo. Pone Sarbo. Pone Začianas Sarbo nėra salėje? Klausė pirmininkas. 638 vieta. Salėje. Panašu, kad jos nėra. Toliau. Edith Estrela, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Geras maisto ženklinimas, maisto produktų ženklinimas yra labai svarbu. Turime žinoti, iš kur pateko tas pas mus produktas, taip pat turime žinoti, kiek yra jame riebalų, cukraus, taip pat turime žinoti, kiek yra druskos. Informacija turi būti aiški, lengvai prieinama. Jeigu norime, kad etiketės būtų veiksmingos. Ten turi būti pateikiama esminė informacija, tačiau tai nereiškia, kad gali būti taikomos išlygos tam tikriems e, tradiciniams produktams. Tie produktai atspindi vietos tradicijas, kultūrą, papročius tam tikrose Europos regionuose, taigi jiems išlygos turi būti taikomos. Vynas taip pat turi patekti į išim, išimtis dėl dviejų priežasčių Vine nėra nei cukraus, nei riebalų, yra, aišku, alkoholio sudėtis. Ir alkoholio sudėtis jau yra visuomet paženklinta etiketėje. Taip pat yra tam tikros taisyklės dėl vyno PPO rėmose. Ir jeigu dar uždėsime papildomus reikalavimus, tai apsunkins šio verslo gyvavimą, kuriam ir taip nėra lengva. Ačiū. Ponas Derosi. <clears throat> Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Nežinau, ar reikia mums bijoti žymėti kilmę produkto, kilmės šalį. Juk visi valgome vietos produktus ir aš manau, kad vartotojas turi turėti visišką laisvę rinktis. Jie turi žinoti, ką jie perka, kas yra produktai, iš kuris e, atvyko. Taip pat reikalingos nuostatos, kurias leistų vartotojams pasirinkti informuotą, primti informuotą sprendimą dėl e, perkamo maisto. Na ir pirmasis žingsnis yra tiesiog priversti žmonės e, racionaliai leisti pinigus, rinktis sveiką maistą, maitinti sveikai. Ir aišku, žinau, kad žmonėms yra patogiau, yra patogiau teikti daugiau informacijos, tačiau esmė yra apsaugoti vartotoją ir pilietį. Nereikia priimti sprendimo dėl vertingumo. Tiesiog priversti vartotoją rinktis patį, remiantis pateiktą informaciją. Norime propaguoti aukštos kokybės maistą ir sveikas maistas bus labai svarbus elementas, kuriant sveikesnį, sveikesnį gyven, užtikrinant sveikesnį gyvenseną mūsų piliečiams. Ačiū, ponė Derosi, prašau kalbėti kitą kartą šiek tiek e, lėčiau, sako pirmininkas. Ponas Nikolesku. Ačiū pirmininkė. Spalvų kodai sukėlė šiandien daug diskusijų. Tokio pasiūlymo pagrindas, man atrodo, tiesiog na, įdėkti gan tokią pavojingą sistemą praktikoje. Kažin ar tai būtų pats teisingiausias būdas, jeigu norime užtikrinti sveikatingumą, geresnę sveikatą mūsų piliečiams. E, Reikia, kad, kad pasirinkimas būtų ko galima platesnis, kad būtų daug tra tradicinių vietos produktų. Tokie produktai irgi gali būti perdirbami dideliuose perdirbimo įmonėse ir tai, aišku, nėra labai naudinga. Dabar dėl e, skerdimo ir tam tikrų ritualų naudojimo skerdyklose. Tai irgi yra svarbios tradicijos Europoje, apie ką kalbėjo ir ponia Grostet. Ir aš pritariu 350 351 pakeitimui, kurį minėjo ponas Ravijan. Ponas Paška. Prasidėjusiai. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Mano nuomonė, Renata Zomer atliko puikų darbą, patobulindama komisijos pasiūlymą dėl direktyvos. Kai galvojame apie etiketės su maistinėmis savybėmis, e, turime galvoti, kaip tas etiketės padaryti suvokiamas, e, kad nebūtų ten pernelyg skaičių ir duomenų. Taip pat reikia etiketės padaryti labai matomas, jos turi būti pakuotės priekyje. Informacija turi būti teisinga, o platintojai turi būti atsakingi už etikečių turinį. Bijau, kad komisijos pasiūlymas dėl šrifto dydžio yra nepatenkinami, nes e, vartotojai turi iškart pastebėti informaciją. Ir šis klausimas yra neišspręstas. Labai dažnai žmonės renkasi žiūrėdami į kainą. Kartais labai sunku pamatyti, kokia yra kilmės šalis produkto. Ačiū dabar, ponas Parveniu. Pirmininkė, komisarė. Ši tema yra labai svarbi. Apsaugant vartotojus, neseniai atliktas tyrimas parodė, kad e, sveikatos apsaugos sektorius e, būklė prastėja per pastarusius metus. Ir tai yra susijęs su produktų tam tikrų vartojimu. ES, jeigu mes aiškiau pateiksime informaciją apie maisto produktus, e, tai bus žingsnis į priekį apsa, apsaugant vartotojus. Dabar dėl spalvų kodo. Mes galime jam pritarti, jeigu bus pateikta ir maistinė vertė išreikšta procentais etiketėse. Uh, Reikia taip pat e, taikyti e, spiritiniams e, gėrimams ir vynui tam tikras taisyklės per ateinančius trejus metus įvesti reikalavimus, ne penkerius, kaip kad siūlo komisija. Ačiū. O dabar suteiksiu žodį ponui Mikolašik. Dėkuoju, ponas pirmininkė. Kolegos, norėčiau pirmiausia padėkoti Renatai Zomer. Jie atliko sunkų darbą, dirbdama ties pasiūlymų dėl reglamento. Tai svarbus teisinis dokumentas, galvojant apie europiečių sveikatą. Daug lygų kyla dėl prastos mytybos Dėl to reikia sistemiškai žiūrėti šios klausimus. Vartotojai turi gauti aiškę informaciją, tačiau vartotojai patys turi pasirinkti. Mūsų užduotis pasakyti vartotojams, ką jie valgo, o ne ką turėtų valgyti. Dėl to manau, kad šviesoforo e, sistema būtų pernelik paviršutiniškai nereikalinga. E, Reikia nepamiršti, kad e, maisto gamintojai, augintojai yra mažos vidutinės įmonės, todėl joms taip pat neturėtume užkrauti per nelik didelės administracinės naštos. O dabar suteiksiu žodį komisarui dalį, kad jis galėtų sureaguoti į išsakytas mintis. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai, norėčiau padėkoti Jums už šias gyvas ir įdomias diskusijas. Buvo daug, išsakyta daug nuomonių e, dėl šio pasiūlymo. Tas nuomonės atidžiai apsvarstysime komisijoje. Yra nemažai esminių klausimų mūsų vartotojams. Pavyzdžiui, informacijos prieinamumas apie alergenus, taip pat e, maistiniai teiginiai ir papildomas ženklinimas numatytas valstybėse narėse. Taip pat e, įskaitomumo kriterijai ir subalansuota informacija dėl sveikatos. Dar kartą norėčiau išsakyti paramą e, maistinių teiginių principui ir norėčiau pasakyti, kad e, tikrai labai atvirai toliau svarstysime šį pasiūlymą ir komisija negali pritarti e, nuostatos išbraukimui iš reglamento apie maistinius teiginius. Ir norėčiau dabar sureaguoti į kai kuriuos iškeltus klausimus čia šiandieną diskusijose, ponė pirmininkė. Pirmiausia, dėl maisto saugos agentūros finansavimo. Noriu pasakyti, kad šiuo metu rengiame neteisėkuros ataskaitą, kuri bus patvirtinta po vasaros atostogų ir kurioje bus aiškiai išsakyta mūsų nuomonė, mūsų strategija šioje srityje. Dėl inovacijų Aš manau, kad e, mūsų pasiūlymai tikrai neignoruoja inovacijų. Aš ir komisija visuomet pasisako už inovacijas. Tačiau mes norime, kad inovacijos būtų atsakingos. Norime tokių inovacijų, kurios e, būtų naudingos mūsų vartotojams, tokių naujovių, kurios e, nekenktų mūsų vartotojų sveikatai. Dabar dėl E, maisto teiginių, e, maistinių teiginių direktyvos ir tai, ką minėjo ponas e, Deivisas dėl tų paraiškų, norėčiau pasakyti, kad pagal 30 straipsnį gavome 44 tūkstančius tokių paraiškų, kuriuos pateikė valstybės narės ir kai paprašėme valstybių narių peržiūrėti tas paraiškas, jos tų paraiškų sumažėjo iki 4 tūkstančių. Tai iš principo rodo, kad yra labai paviršutiniškai, netinkamai pateikiami tie teiginiai ir todėl labai svarbu yra kontroliuoti, kaip tai yra daroma, nes aš, kaip jau minėjau, tai yra daroma kaip marketingo priemonė. Ir todėl procesas e, ir pailgėjo, užsivilkino, tačiau mes jau prašome e, informacijos iš EFSOS, jau pirmas paketas yra parengtas ir pateiktas komisijai jau analizuojamas, antras paketas jau ruošiamas, taigi procesas vyksta. Kita vertus, pagal 14 straipsnį jau 50 teiginių buvo įvertinta ir paskelbta. Paskelbtas sprendimas, tai teigiamas arba neigiamas iš komisijos pusės, uh, Taigi noriu paaiškinti, kodėl tas sprendimas e, kiek užtruko ilgiau nei tikėtasi, tačiau tokia yra situacija. Dabar dėl poveikio vertinimo. Komisija paremė bendrą pasiūlymą, buvo surinktos labai plačios, išsamios poveikio vertinimo konsultacijos su vairiomis interesuotomis organizacijomis. Gerbiami parlamentarai pateikė pastabų ir šiandien ir anksčiau dėl poveikio vertinimo, dėl papildomų reikalavimų ženklinimo prasme. Būtent vardan geresnio reguliavimo aš manau, kad kad visas poveikio įvertinimo procesas visuomet turi būti kaip pagrindas tolesniam darbui. Noriu dar kartą padėkoti gerbimai Renatai Zomer ir gerbėmiem europarlamentaram už jų užsakytas pozicijas. Kaip visuomet informacija yra teikiama parlamentui nuolat apie visus pasikeitimus. Ir toliau tai bus tai daroma. E, Dėkoju komisarui, dėkoju kalbėtojams. Dabar pereisime prie žodinio klausimo dėl statistikos duomenų kokybės sąjungoje ir didesnių komisijos audito įgaliojimų. Eurostatas. Visų pirma, suteiksiu žodį ponui Otmar Karas.